Ponios ir ponai, e, mėly kolegos, norėčiau pradėti šios dienos posėdį. Visų pirma, norėčiau pristatyti Marius Kolasevski, tai yra mūsų naujas administratorius e, sekretariate. E, sveiki pas mus atvykę, mes tikrai tikimės ir esame įsitikinę, kad puikiai bendradarbiausime. Dabar reikime prie darbo tvarkės projekto. Jį galime patvirtinti, jeigu niekas darbo tvarkiai neprieštarauja. Panašu, kad niekas neprieštarauja. Jeigu niekas neprieštarauja, galėtumėm patvirtinti ir protokolus. Gerai, dabar eikime prie ketvirto darbo tvarkės klausimo, tai yra integruotas požiūris Europos kultūros paveldą. Visų pirma, norėčiau suteikti žodį pranešėjui Kirkos. Prašau trumpai pristatyti šią nuomonę, ponas Kirkos. Žodis jums. Ačiū pirmininkė. Kalbėsiu savo gimtąją kalbą. Kolegos, 2014 m. Liepos mėnesį ES komisija parengė komunikatą E, dėl integruoto kultūros, požiūrį į kultūros paveldą. E, buvo atsižvelgta ekonominės ir socialinės pasiekmes, kalbant apie šį paveldą, buvo susitelkta į strateginius klausimus. Mes, kaip transporto ir turizmo komitetas, išnagrinėjome įvairias rizikas ir įvairias galimybės, kurios atsiranda kultūros ir turizmo srityje. Mūsų transporto komitetas pateikė komitetą kultūros komitetui, kuris atsakingas už tai, kad būtų įtraukti konkretūs pasiūlymai dėl turizmo vystymosi. Kaip žinote, Europa yra viena iš paskirties šalių kultūros tikslais, 40 procentų turizmo yra kultūros tikslais mes turime autentiškų objektų, turime kultūros įvairovę ir dėl to turime privalumų šioje srityje. Esame konkurencingi. Reikėtų pasitelkti taip, kad Europa išliktų e, ir būtų pasaulyje pirmoji iš paskirties šalis pasaulyje. Tai yra labai svarbu ekonominio augimo prasme, mes tai matėme E, Europos forume turizmo srityje, jisai vyko spalio mėnesį Neapolyje, buvo kalbama apie įvairias siūlomus turizmo produktus. Taigi turizmas sukuria galimybės verslui, daug mažų ir vidutinių įmonių dirba šioje srityje 25 procentai įmonių regione. Taigi turime paremti tas MVI, reikėtų skatinti ir saugoti savo kultūros paveldą. Tai yra vienas iš svarbiausių, viena iš svarbiausių sąlygų, užtikrinant kokybiškas paslaugas, užtikrinant profesinės žinias. Europa turėtų lengviau teikti informaciją MVI ir taip pat kitoms įmonėms, kurios yra suinteresuotos finansavimu kultūros turizmui. Mums reikalingas veiksmingas uh, turizmo planų kūrimas, taigi turime sukurti tokią kultūrą, tokią politiką, kuri būtų naudinga kultūrai kultūrai, kad būtų bendradarbiavimas su vietos valdžios institucijomis, vietos kelionių agentūromis. Ir mes norėtume, kad komisija pradėtų kurti e, vis europinį dialogą ir kad galėtų palengvinti bendradarbiavimą tarp viešojo sektoriaus, privataus sektoriaus ir mažų ir vidutinių įmonių. Reikia sukurti tokius kultūrinius produktus, e, kuriems būtų galima pasitelkti informacinės technologijas. Kultūros paveldas yra svarbiausia iš ankstinė sąlyga vietos vystimuisi. Tai yra labai svarbu ir kaimo vietovėms, ir e, kalbant apie salų vystimąsi, e, tai yra labai naudinga ir smulkiajam verslui, ir amatams. Taigi turėtume E, įtraukti į šią sritį ir lab, atokiausius regionus. Mums e, reikalingi tarpmodaliniai ryšiai, reikalingi tarptautiniai, kultūriniai, turistiniai produktai, kurie atspindėtų bendras Europos vertybės. Tokių pavyzdžių jau yra remiamasi bendrų kultūros paveldų, Europos kultūros šaknimis. Komisija e, skatina šias pastangas, taip pat nereikėtų užmiršti iniciatyvų, e, kai pasitelkiamas bendras kultūros paveldas, kuris daro įtaką E, vietos vystimuisi, tai yra ir dviračių takai, ir natūra, ir Europa Nostra, ir Europos kultūros dienos ir kultūros sostinės. Pabaigai norėčiau pasakyti, kad reikalingas kultūros ir turizmo sričių įmonių bendradarbiavimas reikalingas teisingas požiūris, kad būtų remiamasi kultūros, kad būtų saugomos kultūros vertybės, kad būtų prižiūrimi kultūros paminklai, kad būtų remiamasi vietos kultūra. Visą tai yra labai svarbu, viso to mums reikia, kad sukurtume tvarų kokybišką turizmą. Reikėtų vengti masinio turizmo, reikėtų susitelkti ties vietos kultūros autentiškumu. Dabar norėčiau padėkoti transporto komitetui ir frakcijų atstovams už puikų bendradarbiavimą. Iki artimiausiomis dienomis vyks posėdis šiais klausimais, taip pat dėkoju kitiems kolegoms, kurie praturtino tekstą pateikdami vertingų pasiūlymų ir idėjų. Labai ačiū. Dabar norėčiau suteikti e, žodį e, šešėliniam pranešėjui, ponui Rukovskijai. Prašom. E, dar šis tas šešėlinės pranešėjas iš EPP nėra, tai suteiksiu žodį ją pavaduojančiam kolegai. Dat mijn collega mevrouw Sučia er niet Ponas Vandenkam, ačiū. E, Pirmininkė, ponas Suičia nėra, aš jį pakeisiu ir norėčiau APP e vardu padėkoti už aiškę nuomonę, kurią pranešės ką tik mums pristatė. Ryšys tarp transporto ir turizmo yra labai svarbus ir atsispindėtas ryšys mūsų komiteto pavadinime. Mes pateiksime pakeitimų dėl kai kurių dalykų, tačiau esame patenkinti pagrindinę liniją ir norime palinkėti sėkmės pranešėjui toliau e, dirbant su šią nuomonę. Labai ačiū. Toliau žodis kosmas Lotovski. Ačiū pirmininkė. Aš irgi norėčiau tarti keletą žodį E, savo kolegos vardu, kuris negalėjo šiandien atvykti posėdį. Aš toliau kalbėsiu lenkų kalbą, jeigu neprieštaraujate. Pirmininkas, na, aš jau buvau apsidžiaugęs. Labai ačiū. Dėkuoju pranešiai už nuomonės projektą ir už tai, kad jis e, akcentuoja tokius dalykus kaip piligrimų keliai ir dviračių takai. Norėčiau pritarti pono Kremer iniciatyvai dėl e, taip vadinamo geležinės uždangos maršruto. Tokie projektai gali prisidėti uh, užtikrinant geresnę sveikatą. Taip pat mes sustiprinsime savo kultūrinį paveldą. Uh, šis maršrutas driektųsi e, per daugiau kaip 9 tūkstančius kilometrų ir e, eitų per maždaug 20 šalių, prasidėtų Rusijoje ir driektųsi per Vokietiją iki pat Bulgarijos. Šiandieną mes prisiminame kad prieš 70 metų vyko Jaltos konferencija ir šiais metais šis maršrutas turėtų ypatingą simbolinę prasme, dėl to džiaugiuosi, kad jis paminėtas dokumente. dokumente. Piligrimų kelionės tai yra susijęs su tikėjimo dalykais, bet taip pat ir su Europos kultūra ir tai yra labai vertingas dalykas vietos bendruomenėms Lenkijoje. 500 yra specialių E, vietų svarbių religiją išpažįstantiems žmonėms ir labai svarbu plėtoti yra infrastruktūrą transporto, kad žmonės galėtų pasiekti tas vietas, tai svarbu plėtojant piligrimų turizmą. E, kultūrinis e, turizmas yra susijęs su muziejų, kitų objektų lankymo. Dažnai tai daroma paketinių kelionių pagalba. Kultūrinio turizmo atveju, e, jeigu prieiga prie tam tikrų objektų nebus užtikrinta, turistai atsisakys e, jas lankyti, paprasčiausiai nesidomės. Ir mes e, turėtume suvokti, kad turime siekti plėtoti mūsų kultūrą. Tai ypač svarbu vidurio rytų Europos šalims, nes galimybė susipažinti su kultūros paveldu e, užtikrins geresnį tarpusavio supratimą. Ačiū. E, ponas Teličkaldė vardu. Dėkuoju, pirmininkė. E, Martina Globaeva šiuo metu pristato panašaus paudžio pranešimą konkomitete ir aš jos vardu pasisakysiu. Kaip girdite, mano balsas šiandieną netitinka diktorio standartų, bet kalbėsiu, taigi kalbėsiu trumpai. Ir trumpai pristatysiu Martinos nuomonę. Ji yra patenkinta pranešimu, nes jos nuomonė akcentai sudėlioti labai gerai, jisai yra subalansuotas šis pranešimas. Martina galvoja, kad galbūt pateiks vieną ar porą pakeitimų, bet ji iš esmės pritarė e, tam, ką jūs išdėsė savo pranešime. Dar porą tokių nedidelių pastebėjimų. E, vienas dalykas yra akcentas įvairia rūšiam transportui, bet reikėtų kalbėti apie tokiesnius regionus ir būtų galbūt verta pagalvoti, kaip sukurti sąlygas, e, paskatinti kultūriniam turis, turizmui ir įvairiarūšio transporto plėtojimas yra labai svarbus šiame kontekste. Manau, kad vėliau mes išgirsime ir apie kitas panašias e, iniciatyvas, pavyzdžiui, specialias e, priemonės dėl bilietų ir panašiai. E, turizmas ir MVI. Šis ryšys taip pat yra esminės svarbos. Būtų labai gerai, jeigu būtų paminėta tai, jo kartais neproporcingai užkraunama administracinė našta pernelik daug yra taisyklių, kurių turi laikytis e, MBI tam tikrais atvejais. Ir jeigu tai būtų paminėta, būtų labai geras dalykas ir tai galbūt paskatins e, žmonės e, imtis verslą, jeigu bus kalbama apie tai, kad reikia panaikinti e, trūkumus susijusius su biurokratinė našta. Dėl devinto punkto e, reikėtų Europos jaunimo sostinės paminėti kaip vieną iš galimybių. Tai tiek. Ačiū. Merja Kilin, oder? Ja. Lapime. Gue vardu Kilonen. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau uh, padėkoti pranešėjai už visą nuveiktą darbą. Mes jau senai svarstame, kad e, iš tikrųjų Europos kultūrinis paveldas labai turtingas ir jį būtų galima e, propaguoti, e, skatinti turizmo dėka. Pagalvokime apie šiandieninę kartą. Reikėtų pagalvoti apie tai, kaip galima būtų geriau apjungti kultūrinį paveldą, e, transportą, turizmą, infrastruktūrą. Tai e, irgi turėtų būti vienas iš e, kriterijų, kuriant transporto infrastruktūros tinklus. Svarbu, kad naujoji infrastruktūra skatintų ir kultūrą, turizmą naujoji infrastruktūra e, neturėtų būti kuriama atskirai, e, nepagalvojus apie e, kultūrinius aspektus. Ačiū toliau, Jill Evans. Thank you. Ačiū Jums. Norėčiau padėkoti pranešėjui. Manau, kad tai yra tikrai gerai apgalvota, apsvarstyta nuomonė. Ir norėčiau paminėti vietos ir uh, vietos kultūrinio turizmo svarbą, taip pat mažų ir vidutinių įmonių svarbą taip pat apskritai turizmo vaidmenį. Turizmas gali prisidėti prie kitokio kultūros paveldo išsaugojimo, nes turizmo metu galima pamatyti, ką galima, kas yra svarbu tam tikrame regione. Tačiau tai tokiu būdu patys piliečiai gali geriau suprasti tavo, savo kultūros paveldą. Todėl tai yra taip svarbu ir todėl taip svarbu pripažinti nuomonėje, kad svarbus toks ryšys norėčiau paprašyti jūsų pakeisti šį beitą, kad mažų ir vidutinių įmonių vaidmuo e, būtų sustiprintas, nes turizmo sėkmė priklauso nuo MVI veiklos ir labai dažnai jų veikla yra sezoninio pobūdžio, tai yra paminėta ir tai buvo paminėta ir diskusijose prieš keletą savaičių. Taigi MVI yra labai svarbios. Dar labai svarbus yra atsakingas turizmas, kuris taip pat priklauso nuo mažų ir vidutinių įmonių. Dar vienas dalykas, kurio nėra šiame pranešime, tai kalbų vaidmuo, kalbant apie kultūros paveldą ir turizmą. Vėlgi šis ryšys yra akivaizdus yra ES oficialios kalbos, yra ir mažumų kalbos, ar tos kalbos, kuriamis kalba maž, mažiau žmonių. Tai irgi yra tam tikras langas į atskiras kultūros rytis. Nereikėtų to pamiršti, nes tai yra vienas iš svarbiausių veiksnių, suprantant regiono istoriją ir svarbiausias ypatybės. Ačiū. Ačiū, Džeki Fosti, toliau. Ačiū pirmininkė, ačiū pranešėjai. Manau, kad turizmas e, tai tarsi pelenė e, kai įvertiname visus dokumentus, kuriuos aptarinėjome pastaraisiais metais. Ir visi kolegos kalbėjo, kaip svarbu yra tiekimo grandinė, mažos ir vidutinės įmonės kurios prisideda prie turizmo plėtojimo ir tikrai kiekvienais metais e, turizmas sukuria milijardus eurų, taigi labai svarbu iškelti tuos klausimus ir svarbu pripažinti e, mažų ir vidutinių įmonių vaidmenį. Kalbant e, apie kultūros paveldą, tai e, susidaro įspūdis, kad tai yra valstybių narių reikalas, bet Yra daug senų pastatų, kuriuos labai brangu išlaikyti, taigi reikėtų pasiekti tam tikros pusiausvėros, kaip būtų galima tai padaryti. Bet taip, tai vis tiek išlieka valstybių narių e, prerogatyva ir jos turėtų būti atsakingos už turizmo plėtrą, nes tos pačios šalys turi prisimti atsakomybę išsaugoti savo kultūros paveldą. Ir mūsų Europos žemynė yra viskas, ko galima norėti, net nesuprantu, kodėl būtų galima važiuoti kur nors kitur. Ačiū, Dominik Reikiai. Dėkoju, dėkoju pranešėjui už darbą. E, tikrai daug padirbėta. Keletas dar pastebėjimų. Pirmasis prastėjusi 8 metais ekonominė krizė labai pakenkė ir kultūros sektoriui Europoje. Antras pastebėjimas. Galbūt e, projekte e, būtų galima aiškiau e, pasisakyti apie materialų, ne tik apie materialų paveldą, bet ir apie nematerialų paveldą Europoje. E, kuris taip pat gali būti labai svarbus, didant turizmo e, patrauklumą. E, daug kas kalbėjo taip pat ir apie įmonės, jų svarbą. Ir noriu pasakyti, kad dažnai labai daug darbo atlieka kultūros srityje nepelno siekiančios organizacijos savanoriai. Ir Tai e, taip pat reiškia, kad egzistuoja didžiuliai skirtumai tarp to, kokį poveikį turėjo e, krizė kultūros e, sektoriui konkurencingoms valstybėms vykdant, pavyzdžiui, nacionalinę politiką, kaip kad yra Prancūzijoje, dėl materialiaus, ne, matu, materialiaus pavel, paveldo ir, pavyzdžiui, kaip kad yra e, Junktinėje karalystėje. O valst, e, yra e, remiama kultūra labiau, o sanglaudos šalyse nėra nuolatinės valstybės pagalbos, struktūrinių formų, sanglaudos tiksliau fondo pagalbos kultūrai kultūros sektoriui ir tai yra labai svarbus dalykas, kurį reikia paminėti, e, jeigu kalbėsime apie teatrą, apie muziką ir panašius dalykus. Tai taip pat yra susijęs su kultūrinė, kultūriniu turizmu ir reikia užtikrinti, kad tie sektoriai išliktų. Pranešime taip pat, man atrodo, kalbam apie tai, kad apie tai, kad turizmas sudaro 8,5 e, sąjungos BVP. Ir pusė to skaičiaus susiję yra su e, kultūrinė, ne, kultūrinė materialių ir nematerialių paveldų, bet dalį to paveldo yra paveikusi krizė ir mes neturime biudžeto galimybių daug padėti. Kalbame apie turizmą. Ir e, komitetas, kuris užsima šiais dalykais, taip pat turėtų kalbėti apie reglamentavimą, apie tai, kaip užtikrinti geresnės galimybės. Šis sektorius, jeigu pasižiūrėsime į BVP, vėlgi patiria e, didžiulius sunkumus, nes jo būklė yra labai nevienoda visoje Europos Sąjungoje, yra daug e, silpnų aspektų tiek dėl e, institucijų politinių veiklos, ar tai yra Europos Sąjungos lygmenių, ar valstybių narių lygmenių. Ir dabar tikrai šios sektoriaus padėtis yra labai neaiški, labai e, trapi. 25 procentai institucijų užsimančių nematerialiųjų paveldų gali netgi išnykti. Yra tokia grėsmė. Selenova. Ačiū toliau Olga Selenova. Předsedu, eh, já bych také chtěla poděkovat našemu zpravodaji za... Ačiū pirmininkė. Aš irgi norėčiau padėkoti pranešėjui už puikų nuomonės projektą. Manau, kad nuomonė puikiai subalansuota ir ten yra paminėtos ir įvairios galimybės ir kylančios rizikos. Aš turiu keletą pastabų. Visų pirma, dėl nuomonės projekto aštunto punkto. Ten kalbama apie tai, koks kokia yra svarbi tarp regioninė veikla, tarp regioniniai veiksmai, bet aš manau, kad čia reikėtų paminėti ir kovą su kliūtimis e, turizmui. E, pavyzdžiui, e, transregioninėme e, kontekste. Pasižiūrėkime, e, kokia yra, e, kiek kainuoja geležinkelio bilietai Nuvažiavus, kad ir keletą kilometrų kitoje šalyje jau galima aptikti e, bilietų, kurie e, kainuoja kelis kartus e, brangiau. Tokia situacija, pavyzdžiui, yra tarp Čekijos ir Austrijos. Taip pat reikėtų kurti kokybišką tvarę infrastruktūrą turizmui. Tai irgi svarbu. Labai svarbu, kad infrastruktūra galėtų naudotis ir negalę turinti žmonės. Dėkoju. Dėkoju toliau e, Dedrik Kliūn. Ačiū. Pirmininkė, aš norėčiau padėkoti visiems, kas prisidėjo prie šios nuomonės. Ačiū e, pranešėjai už šios nuomonės pristatymą. Tikrai svarbu kalbėti ir apie vartotojus, turistus. Pagalvokime ir apie tai, kad apie 40 procentų e, turistų į ES atvyksta iš užsienio, jos privilioja mūsų kultūrinis paveldas e, įvairios kalbos, e, skirtingos kulinarinės tradicijos. Tikrai manau, kad parengta labai įdomi nuomonė. Manau, kad komisija turėtų bendradarbiauti su valstybėmis narėmis ir e, turėtų užtikrinti Europinio dialogo kultūros klausimais plėtojimą. Mes galėtumėm e, dar e, daugiau turistų privilioti, ne vien tik tais 40 procentų. Taip pat svarbu, kad būtų užtikrinta, užtikrintos geresnės galimybės pasinaudoti ir uh, Europinių fondų lėšomis, finansuojant kultūrinius e, projektus. Taigi, aš manau, kad galbūt e, diskusijų metu mes galėtumėm daugiau pakalbėti ir apie kultūros projektų finansavimą. Köszönöm szépen, te elnök úr, tisztelt bizottság. Ačiū pirmininkė. Gerbiami kolegos. Na tikriausiai net neturėčiau sakyti, kad tema tikrai labai svarbi, tai savaime suprantamas dalykas, visiškai pritariu tam, ką pasakė anksčiau kalbėję kolegos. Nenorėčiau kartoti visų tų pastabų, kurias išsakė jau kiti kolegos. Gal tik tais viena pastaba. Per pastarosius dešimtmečius pasaulyje turizmas labai pasikeitė. Europoje yra tokių regionų, kur atvyksta daugiau turistų, tai galėtų būti, tarkim, Italija ar Vokietija. Į Vokietiją tikrai atvyksta irgi daug turistų. Aš dar galėčiau paminėti ir Budapeštą. Budapeštas yra e, viena iš vienas iš populiariausių miestų, kur e, vyksta turistai Europoje. Bet, kaip jau sakiau, E, Pasaulinių lygmenių turizme e, įvyko daug pokyčių. Amerikiečių turistai arba turistai iš Arabijos dabar aplanko Europoje keletą tikslų. Yra daug e, miestų, kurie yra reklamuojami Ir e, jūs tiesiog galite pasirinkti, ar norite vykti į Pietų Ameriką, ar į Dubajų. Bet mūsų kultūrinis paveldas yra unikalus. E, e, kiti pasaulio regionai su to negali konkuruoti tai, ką mes turime Europoje, e, negali būti atkartota Dubajuje, netgi jeigu tai būtų investuota be galo daug. Mes turime savo europinio kultūrinį paveldą, kuris yra unikalus. Ir tai yra pagrindinis turistų traukos taškas, e, traukos aspektas. Aš manau, kad apie tai e, reikėtų daugiau kalbėti, Apie tai turėtumėm kalbėti ir su Europos komisija, ir su ES valstybių narių nacionaliniais parlamentais. Europinis kultūrinis paveldas yra didžiulis privalumas vykstant globaliai konkurencijai. Aš manau, kad reikia kalbėti ne vien tik apie investicijas, bet ir apie tai, koks svarbus vaidmuo mums tenka pasaulinėme kontekste. Aišku, mes galime sukurti dar daugiau darbo vietų turizmo srityje, e, e, taip pat plėtoti ir tvarų turizmą. Taigi, manau, kad apie tai tikrai vertėtų pagalvoti. Beje, ketvirtadienį aš dalyvausiu vienoje konferencijoje Ji vyks Madride. Ta e, konferencija organizuojama kartu su jungtinėmis tautomis. Jungtinėms tautoms e, kultūros turizmas irgi yra vienas iš svarbiausių prioritetų. Ačiū. Aš e, irgi norėčiau pasisakyti. Istoriją nuo kultūros nemanoma atskirti. Aš pati, pats esu iš Berlyno ir galiu pasakyti, kad Berlyne buvo atlikti turizmai, kad apie 80 procentų turistų pas mus atvyksta dėl istoros, istorijos, dėl e, kultūros. Taigi stura, e, e, kultūra ir istorija tarpusavį labai labai glaudžiai susiję. Šiandien mes minime jautos įvykius, E, šiais metais minėjome pasaulinio, antro pasaulinio karo pabaigos metinės. Kitais metais mes minėsime Baltijos šalių nepriklausomybės 25 metį. E, tai irgi yra svarbus istorinis, o taip pat ir kultūrinis įvykis. Ir Ir taip pat e, prisiminkime, kad, pavyzdžiui, anksčiau Europoje e, būdavo e, vykdomos ir mirties bausmės, dabar situacija pasikeitė, bet uh, Taip pat e, yra ir tokių regionų, kur e, galime pamatyti tokių augalų ar tokių gyvūnų, kurių e, kitose regionuose nesutiksime. Viskas tarpusavį labai glaudžiai susiję ir gamta, ir istorija, ir kultūra. Tai taip pat susiję ir su ekonominiais aspektais, ypač kalbant apie tokias šalis, kurios tikrai labai priklausomos nuo turizmo. Uh, Mes turime padėti tokioms e, e, šalims. Štai pavyzdžiui, e, Dominik Rikė irgi pateikė puikių pavyzdžių, kodėl reikia plėtoti ir saugoti kultūrą. Na ir galiausiai dar norėčiau suteikti žodį pranešėjui. Alles ist gesagt. Dann bedanke ich mich. Daugiau pastabų nėra, ar ne? Tai tuomet labai ačiū. Business. E, kitas posėdis bus kitą savaitę, taigi galėsime tęsti šias diskusijas ir jau turėsime pasiūlymus dėl pakeitimų, kurių reikės. Tai aš irgi dar norėčiau Jums priminti, kad pakeitimus galite teikti iki kovo 13 dienos 12 valandos vidurdieno. Kągi, o dabar reikime prie penkto darbo tvarkės klausimo, tai būtų E, komisijos e, pranešimas dėl jūrų stebėjimo. Pas mus atvyko e, komisijos atstovai iš generalinio Mare direktorato. Norėčiau iš karto suteikti žodį komisijai. Dabar čia priekyje turėtumėm pasikeisti vietomis. Ach so, das ist von der Prüfung.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 Hello, good morning, good afternoon. Sveiki visi. Ačiū, kad suteikėte man galimybę apsilankyti pas Jūs. Labai susidomėjusi išklausiau Jūsų ankstesnės diskusijos, nes mes savo departamente užsime ir pakrančių turizmo plėtojimu, taigi diskusija buvo tikrai įdomi e, Bet šiandien kalbėsiu apie kitą dalyką. Norėčiau pristatyti Jums jūros ryties bendros dalymos informacijos aplinkos kūrimo dalykus. Pernai virželį buvo iniciatyvos pirmosios išsakytos ir e, šį klausimą su Jumis apsvarstysime šiandieną. Komitete jūs jau e, girdėjote pristatymus apie mėlynąją ekonomiką, mėlynąją augimą. Per pastaruosius metus integruota jūrų politika yra plėtojama ir akcentuojama joje mėlynosios ekonomikos svarbumas, e, akcentuojama atitinkamos e, pramonės rytis, kurios leistų užtikrinti tvarų vystimasi, galimybės užtikrinti naudotis jūrą kaip e, galimybę įgyvendinti didelės vertės e, veiklą pagal e, tam tikrą grandinę nuo pakrantės į jūrą. Ir Taip pat e, galime kalbėti apie tai, kad mėlynoji ekonomika turi didžiulį darbo kūrimo e, potencialą, ar tai būtų žvejyba, ar tai būtų e, krovinių vežimas, ar naftos, ar dujų gavyba jūroje. Pastaraisiais metais plėtojama buvo ši sritis, kad būtų galima užtikrinti, jog ir žinios integruojamos yra Mes e, taip pat siekėme užtikrinti makroekonominių strategijų gyvenimą, bendradarbiavimą pagal jūros baseinus ir taip pat plėtoti įvairias galimybės. Atsiprašau, skaidrės ne, neatitinka mano žodžių, atsiprašau už tai, bet dabar grįžtu prie pradžios. Uh, Mes bandome plėtoti vairias e, priemonės ir e, dirbame su įvairiais sektoriais, su visais e, įvairiais veikėjais ir kalbame apie integruotą jūrų veiklos stebėjimo sistemą. Jūs tikriausiai žinote, kad daug veikėjų jūroje užsima stebėsena. ES yra 400 maždaug įvairių agentūrų, kurios stebi jūras radarų, palidovų, laivų pagalba ir e, tvarko valdo įvairias informacijos sistemas septyniose jūrininkysės sektoriuose veikiama transporto inspekcija, aplinkos saugos inspekcija, žuvininkystės, e, sienos, muitų, kontrolė vykdoma, įstatymų gyvenimas prižiūrimas ir e, gynybos stebėsena vyksta taip pat. E, stebėsena e, rink, e, jūroje yra labai svarbus dalykas, veikia, kaip sakiau, daug veikėjų, kurie turi labai konkrečių užduočių, ypač, pavyzdžiui, pakrantės stebėjimo srityje. Ir yra daugybė informacijos šaltinių, kurie stebimi, ar tai būtų įvairios platformos ar duomenų bazės. Prieš keletą metų mes jau pasakėme, kad egzistuoja didžiulės galimybės sujungti, susijęti tuos visus veikėjus ir e, keistis informaciją pagal tam tikrą, e, tikrą teisinę bazę. Ir šiandieną, kaip matote, e, E, valstybės narės vykdo pakrantės įvairias funkcijas, gynybos, sienos kontrolės, žuvininkystės, jūrų saugumo ir kitose srityse yra renkama informacija, bet dažnai ta informacija yra labai panaši. 80 procentų visų tuo duomenų e, yra nacionalinėse informacijos sistemose, bet maždaug 20 procentų yra Europos lygmenyje ir Europos agentūros, pavyzdžiui, transporto agentūra, e, sienų kontrolės agentūra Frontexas keičiasi tą informaciją. Mes, kitaip tariant, laipsmiškai e, periname prie keitimas, keitimos informacija tarp sienų, tarptautinių mastų ir tarp skirtingų sektorių skirtingose šalyse. E, mes atlikome tyrimą prieš paskelbdami komunikatą buvo atliktas poveikio vertinimas ir matome, kad kiekviena valstybė narė turi po 17 informacijos technologijos e, jūros stebėjimo sistemų, bet tos sistemos nėra tarpusavėje suderintos. E, aš, kai pradėjau dirbti šioje srityje, nieko nežinojau apie tai ir e, šiaip jau internetas yra didžiausia galimybė susijęti uh, įvairias sistemas e, e, per HTTPS. Iš pradžių aš tikrai pati nieko nesuprasdavau, nes girdėjau tik tai vairiausius terminus ir mm, reikėjo daug ką išsiaiškinti. Mes savo komunikate sakome, kad reikėtų užtikrinti, kad būtų galima keistis aktualią egzistuojančią informaciją, pavyzdžiui, civilinės karinės e, agentūros galėtų tą daryti, tai sumažintų informacijos dupliavimą, užtikrintų geresnį informuotumą, taip pat galėtume teikti, e, plėtoti naujos kartos e, paslaugas ir galėtume pagerinti bendradarbiavimą tarp karinių ir civilinių struktūrų. Mes E, turime, apibrėžėme tą bendros dalymos informacijos aplinkos skūrimą kaip e, savanorišką bendarbiavimo e, procesą, kuris užtikrintų keitimą sektualią informaciją tarp žinybų užsimančių stebėseną jūroje. Mes taip pat žinome, kad kai kurios žinybos nėra tie tradiciniai veikėjai ir daug kas e, vyksta mm, stumiant verslo e, poreikiams ir mes turime užtikrinti geresnės sąveikas ir šioje srityje. Taip pat reikia pagerinti veiksmingumą, koordinavimą stebėsinos operacijų e, Taip pat mes turėtume turėti informaciją apie išteklius valstybių narių ir kartu juos naudoti. Reikia skatinti inovacijas, plėtojant naujas informacijos paslaugas. Jeigu, pavyzdžiui, pasižiūrėsime įvairiausias e, prietaikas, kurios yra parengtos per pasosius metus, tai galime pasakyti, kad jau atsiranda tų naujų informacijos paslaugų. E, ši bendra dalymos informacija aplinka būtų tarsi sistema, kuri leistų keistis informaciją plačiai, e, taip pat būtų parengtos priemonės, sprendimai, kurie leistų geriau užtikrinti sujungimą tarpusavio, pavyzdžiui, būtų rengiami veiklos ir techniniai standartai, duomenų modeliai, informacijos paslaugos, teisės prie, dėl prieigos ir panašiai. Ir tokia veikla turėtų būti e, testinis procesas. Ko, kas nėra toji e, dalymos informacija sistema, tai nėra nauja kažkokia jūrų stebėsenos e, informo, informacijos rinkimo sistema. Mes paprasčiausiai norime sujungti sistemas. ES taip pat nesieks perimti iš valstybių narių prievolių. E, jūros stebėjimo sityje, nes už tai atsakingos atitinkamos valstybių narių institucijos ir tai nereiškia, kad sektoriai nebus atsakingi už tam tikras e, jūrų sritis. Kiekvienas sektorius turi konkretų tikslą, egzistuoja konkretus teisės aktai, kuriuos reikia gyvendinti ir taip reikia toliau veikti, tačiau savanoriškų pagrindų būtų galima imtis žingsnių, kad e, būtų galima veiksmingiau gyventinti įvairias priemonės. Kas iki e, šiol padaryta? Mes įvairiuose sektoriuose turime jau teisėkuros priemonės, jūs žinote, SafeSynet, kad egzistuoja, taip pat e, nacionaliniai e, atskirieji langai, CESI sistema, Eurosur sistema veikia, kai kurios priemonės nėra teisėkuros priemonės, pavyzdžiui, Europos vandeninų stebėjimo tinklas, jūrų E, stebėjimo kai kurios institucijos e, veikia pagal kitus dokumentus, kaip kad fliuks ir panašiai. Mes bandome užtikrinti jau šiandieną laipsnišką keitimas informaciją, tai e, labai svarbu. Ir reikia taip pat užtikrinti, kad bus pasinaudota teisėkuros nuostatomis kurios egzistuoja. Mes taip pat norime plėtoti bendradarbiavimą tarp sektorių pasienio e, funkcijas įgyvendinant, yra jau bandomieji projektai gyvendami, Plumas Met, tai yra viduržėmio jūra gyventas e, projektas, Plumas Met, o Marsūno Baltijos šalyse. Mes norim pasižiūrėti, ar tikrai atsiranda papildomos e, vertės keičiantis informaciją tarp sektorių. 2010 metais išvada padaryta, kad tai yra iš tikrųjų taip, kad verta investuoti į šią sritį, o 2013 e, metais ES projektas, projektas bendradarbiavimo projektas buvo įgyventinamas, e, kuris labiau atsižvelgia į verslo poreikius. E, E, tai didžiulis bendradarbiavimo projektas e, tarp 15 valstybių narių, kurios dalyvavimo. Ir tiksliau, kitas tai yra projektas, kuriame dalyvavo 15 valstybių narių EU SISE 2020. Projektas skirtas tarpusavio saveikumo pagrindams išplėtoti. Dabar ES politikos sistema šiai dalymos informacija aplinkai. E, mes kalbame pirmiausia apie integruotą e, jūrų politiką, kur yra viena iš mūsų priemonių, ES jūrų saugumo agentūra, jūrininkystės darb, jūrų darbotvarkė, Europos darbotvarkės saugumui e, yra kitas elementas, ES skaitmenė darbotvarkė ir ES standartizavimo politika. Tai yra elementai, kurie susijęs su ta dalymos informacija aplinka. Tai užtikrintų tarpusavio saveikumą didesnį ir geresnį keitimas informaciją. Dabar e, tolesni veiksmai mes e, bandome parengti vadovėlį kur bus kalbama apie mūsų tikslus, taip pat renkti tarpusavio suveikumo standartus. E, mes e, siekėme, kad būtų nepažeisti nacionaliniai ES duomenų apsaugos standartai, plėtojant tarpusavio saveikumo standartus ir taip pat e, žiūrėsime, kaip bus galima apdoroti informaciją gautą. Toliau kokia nauda esant tai sistemai, tai yra galimybė pagerinti jūrų valdymą, tai labai svarbu. Iki šiol mm, galime pasidžiaugti, kad teroristinių didelių nelaimių išpolių neįvyko ir tikime, kad taip ir bus. Ir mes norime e, pagerinti žinias, sustiprinti žinių bazę, kad toliau galėtume tai užtikrinti. Kartais, pavyzdžiui, kažkokia institucija ar žinyba gauna informaciją apie mažą laivelį ir ba institucija galėtų tokią informaciją gauti ir pažiūrėti, ar tai yra svarbi informacija jai. Taip pat mes e, siekėme e, pagerinti bendradarbiavimą tarp civilinių e, agentūrų ir civilinių karinių agentūrų galiu pateikti vieną Vokietijos pavyzdį apie tai, kaip muitininkai ir pasienio policija dabar bendrai dirba. Jie pasiekė kur kas geresnių rezultatų dirbdami kartu. Taip pat e, siekime pagerinti e, bendrus veiksmus, kad būtų išvengta dubliavimosi, neveiksmumo. Tokiu būdu būtų galima sutaupyti lėšų ir taip pat norime skatinti inovacijas bei stiprinti tarpusavio saveikumą. Duomenų teikėjai e, gaus e, daugiau informacijos, e, tie, kurie gauna informaciją, galės džiaugtis geresnės kokybės informaciją ir tai bus galiausiai naudinga visiems piliečiams. Labai ačiū. Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas taip pat uh, pateikė savo nuomonę. Aš labai džiugiuosi, kad e, pas mus atvyko Ekosoko atstovas ir jis norėtų pristatyti savo nuomonę. Ačiū, pirmininkė, aš kalbėsiu savo gimtają kalbą olandiškai. Eh, eh, eh, Ačiū Jums. Mūsų nuomonė Jums jau išsiųsta. Esu įsitikinęs, kad netrukus ją gausite. Prie to, kas buvo pasakyta, galėčiau pridurti štai ką. Šis komunikatas yra tarsi antrasis ciklas viso to, kas buvo padaryta, integruojant jūrų politiką ir bendrą dalymosi informaciją aplinką tai, kaip keičiamas informacija siekiant užtikrinti ir sustiprinti saugumą jūroje. Ir tai prisideda prie būsimos jūro aplinkos apsaugojimo. 2014 metais buvo parengtas bendras komunikatas ir jame, jame patvirtinama jūrų stebėseno svarba ir pabrėžiama, kad keitimasis jūrų srities informacija yra svarbiausias dalykas. Komitetas paprašė komisijos paaiškinti, kaip ji ketina modernizuoti informacinių technologijų sistemą, neturėdama papildomų galimybių. Komunikate, komisijos komunikate minima, kad e, bus atlikti tam tikri patobulinimai ir kad dėl to bus sutaupyta lėšų. Taigi komitetas e, siūlytų, kad tos sutaupytos lėšos ir būtų panaudotos, stiprinant es jūrų srities dalymus informaciją aplinką. Esama įvairių kliūčių, kurios gali atsirasti dėl įsigalėjusių stereotipų ir darbo metodų. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė komisija turėtų parengti mokymo ir švietimo iniciatyvą, kad būtų galima kuo geriau pasinaudoti esamą patirtimę. kai kalbama apie Šiaurės Atlanto vandenino pakrančių šalių formą ir kitus tinklus. Labai svarbu, kad komisija ir trumpuoju, ir ilguoju laikotarpiu pasistengtų įveikti įvairias kliūtis, kurios gali trukdyti tinkamai įgyvendinti ES jūrų srities dalymosi informaciją aplinką. Ir dar vienas klausimas yra susijęs su keitimusi neskelbtina informacija, nes e, gali būti ir teroristinių išpolių, taigi reikia imtis priemonių, kurios padėtų užtikrinti laivų, krovinių ir įgulų saugumą, kad galėtume apsaugoti duomenis, kai jais keičiamasi, e, kad jie ne, nenutekėtų kibernetinių išpolių metu. E, Jungtinėse Amerikos valstijose buvo parengtas dokumentas dėl jūrų aplinkos apsaugos ir tame dokumente yra minima, kad situacija yra ypatinga ir e, Praėjusią savaitę šie klausimai buvo aptarti Vašingtone, taigi pirmininkė tokios būtų mūsų komiteto trumpos pastabos. O dokumentas yra pateiktas. Dar norėčiau pasakyti, kad kovo 24 dieną komitetas rengia renginį dėl saugių jūrų temą. Tiek. Ačiū. Labai ačiū. Voorzitter, eh, dank u zeer. Um, dank voor de waardevolle informatie. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau padėkoti už šią naudingą informaciją. Aš tikiuosi, kad mes gausime eh, šios prezentacijos kopiją elektroninę formą. Aš tiesą sakant esu e, sunerimęs. Šiuo metu Europoje už e, saugumą jūrose e, yra atsakingos daug institucijų, kokiu 400 įvairių įstaigų yra atsakingos už saugą jūrose ir man kyla klausimas, ar tai tikrai yra teisingas požiūris. Aš klausydamasis jūsų prezentacijos girdėjau e, e, žodį savanoriški veiksmai. Vėliau jūs kalbėjote ir apie tai, kokiu veiksmu ES nesima. Mane e, domina bendradarbiavimas. Viena vertus mes galėtumėm apjungti visas įstaigas ir sukurti vieną įstaigą. Antra vertus, jūs kalbėjote ir apie savanorišką bendradarbiavimą galbūt e, reikėtų kažkaip tai geriau struktūrizuoti bendradarbiavimą, nes tikrai labai sunku tarpusavį suderinti 400 įstaigų veiklą. Toliau dėl Costa Concordia laivo avarijos. Koks yra ryšys tarp CISI ir šios avarijos? Ir taip pat e, E, įdomu, ar CISI e, e, vaidina kažkokį vaidmenį ir sprendžiant pabėgėlių klausimus, ypač tų pabėgėlių, kurie atvyksta per viduržėmio jūrą klausimus. Ačiū. Jetzt Lucy Anderson. Lucy Anderson, ačiū už šį naudingą pranešimą. Uh, Norėčiau paklausti komisijos apie e, neseniai vykusią avariją kelto ir ta avarija dar laukia mūsų dėmesio. Aš e, noriu paklausti, ar pakankamai yra tvirtai įgyvenama kontrolė, nors egzistuoja tam tikros procedūros, bet ar viskas tikrai taip daroma, kaip turėtų būti. Ir dabar konkrečiau. 300 tūkstančių E, darbuotojų dirba krovinių e, laivybos sektoriuje. Ir ar tie žmonės, ar jų atstovai yra įtraukti į tai, kaip vykdoma jūros stebėsena ir kontrolė? Keisteila. Ačiū, pirmininkė. Ačiū Jums už pasisakymą. Porą klausimų ir norėjau paklausti komisijos. Gal plačiau galėtumėte papasakoti apie bendarbiavimą su karinėmis struktūromis dėl karinės, e, stebėj, karinio stebėjimo, ypač sienų kontrolės atėje ir kaip tai susijęs su skaidrumu. Antras klausimas. Kadangi komisija nesugebėjo užtikrinti finansavimo papildoms užduotims, dėl kurio balsavome mes šiame komitete ir parlamente. E, tos užduotys turėjo būti suteiktos e, jūrų saugumo agentūrai. E, pirmiausia, stebint offshorinės naftos ir dujų gamybos instaliacijas. Tai kaip jūs komisija įsivaizduoja dabar tą agentūrą galės naujas savo funkcijas atlikti, atlikti neturėdama finansavimo? Uh, Labai ačiū, dabar steiksiu žodį komisijai, buvo patikta jums nemažai klausimų. Taip, labai ačiū. Gal aš kalbėsiu angliškai, nes taip man bus paprašiau. Pradėsiu nuo klausimų apie finansinius reikalus. Be abejo, įvairių transporto rušių apjungimo proces, e, projektai taip pat tikrai nemažai kainuoja, mes atliekame įvairius e, poveikio vertinimus, bet tikrai kartai sunku nustatyti konkrečią projekto vertę, tai dažnai susiję ir su valstybinarių kompetencijomis. Jūs kalbėjote apie e, tokius atvejus, kai projekto kaštai gali ženkliai viršyti jo naudą. Taip yra tokių projektų, kur kaštai 90 procentų didesnė negu kad nauda. O tiksliau atvirkščiai yra tokių projektų, kur e, atnešama nauda yra 90 procentų didesnė už kaštus. Jeigu valstybės narės e, nori uh, E, užtikrinti geresnį transporto rušių susijimą e, naudodamosios europiniais fondais, tai mes joms padedame ir mes e, teikiame tokią finansinę pagalbą, bet yra gana kukli. Ponas Taylor teiravosi dėl finansavimo EMSA. dėl priežiūros projektų. Na, iš tikrųjų, jūs kalbėjote tik apie e, projektą viename sektorėje. Mes tikrai norėtumėm, kad EMSA dalyvautų. EMSA turi informacinių tarnybų ir uh, E, tikrai toms tarnyboms būtų naudinga informacija gaunama ir iš valstybių narių. Taigi, papildomai neinvestuojant, bet e, užtikrint papildomą informaciją galima gauti naudos. Agentūros tikrai e, išloš e, iš to, kad bus sukurta dalimos informacija aplinka. Dėl švietimo, mokymo, tai labai geras pastebėjimas, manau, kad turime daug ką padaryti e, e, naujosios kartos informacijos technologijų sistemos. E, ši naujoji aplinka keitimosi dalymos informacija CISE nėra informacijos technologijų dalykas. Mes tik tai tiek, kad ją dėksime naudodamėsi informacijos technologijų sistemos, bet reikia dėl to apmokyti inspektorius, kad būtų galima kaip geriau pasinaudoti galimybėmis. E, nuoširdžiai dėkoju už pastebėjimą dėl JAV Aš lankiausi jų pasienio apsaugos agentūrą ir jie tikrai su sužavėjimu e, klausėsi, kaip aš pasakoju apie tai, ką mes darome. Mes turime, e, dabar plėtojame sysę, o jie e, gyvena misę, taip vadinamą, jūrų keitimosi, e, keitimosi informacijos apie jūrą sistemą. Ir jie taip pat plėtoja bendradarbiavimo procedūras, nes jie, nors tai yra viena šalis, bet skirtingos žinybos dirba ir taip pat jie turi mm, keistis informaciją. Ir mes dabar e, turime siekti užtikrinti, kad institucijos e, agentūros e, dirbtų kartu, kad keistus informaciją. Dabar jau e, bandoma geriau suprasti vieniems kitus įvairioms agentūroms ES. Dar daug ką reikia padaryti, tačiau jau matome, kad atsiranda geresnių bendradarbiavimo galimybių ir mes kuriame per EMSA, Frontexą ir kitas agentūras kurti tam tikrus tinklus Komisija daug kalbėjo apie tai, ar bendradarbiavimas turi būti savanoriškas, tačiau kalbam apie sektorius, kurių veiklą reglamentuoja skirtingi teisės aktai. Ir kadangi kalbame apie bendravimą tarp karinių ir civilinių agentūrų, būtų neįmanoma priimti teisės aktus ES lygmenį dėl to nes e, karinių dalykų ES teisės aktai negali niekaip reglamentuoti ir yra teisėtvarkos e, tam tikros agentūros pagal penktą skyrių ir, e, kaip žinia, jos veikia pagal nacionalinius principus tos agentūros ir egzistuoja ES kompetencijos tam tikrose srityse bet mes paprasčiausiai siekėme užsitikrinti daugiau veiksmingumo ir valstybėms narėms tai tampa vis aktualiau, nes jos e, turi vis mažiau išteklių, skaitant finansinius išteklius. E, vykdama su savo užduotimis, taigi e, reikia skatinti tokį bendradarbiavimą dėl e, avarijų, nelaimių, tokių kaip Kosta Concordia. E, reikia, kad visi e, įsijungtų. Aš dabar nekalbėsiu apie tai, kaip įvyko ši nelaimė, nes kiti žmonės yra labiau patyrę šią srityje, bet jeigu būtų bendra informacijos keitimosi sistema, galbūt buvo galima užkirsti kelią tokiai uh, avariją, aš tvirtai to negaliu teikti, tačiau šiaip manau, kad iš principo tokia sistema gali būti naudinga. Jau kalbėsime apie civilinį karinį bendradarbiavimą, tai e, karinės struktūros e, gali jau e, užtikrinti geresnį stebėjimą, pavyzdžiui, jūroje, o civilinės agentūros pirmiausia veikia pakrantėje. E, dėl to e, SISE dalymas informacija aplinka gali būti naudinga ir e, potencialas bendarbiaujant civiliniams ir kariniams struktūroms stebėjimo tikrai bus naudinga, nes būtų galima užkirsti kelią įvairioms nelaimėms, avarijoms. Ir Taip pat e, noriu pasakyti, kad mes nekalbame apie tai, kad reikia keisti teisės aktus ar keisti funkcijas kokiu nors struktūrų. Tačiau e, karinės struktūros turi informaciją, kuri svarbi e, civiliniam sektoriui ir ta informacija gali būti naudinga civilinėme kontekste. Kai kurios valstybės narės, kaip kad Prancūzija, įgyvena tam tikras civilinės misijas, ir naudojasi tokią informaciją. Taigi labai svarbu, kad karinės ir civilinės struktūros bendradarbiautų šią sityje. Dėl profsąjungų įtraukimo nedaug ką galiu pasakyti, nes mes kalbame apie keitimas informaciją tarp valstybinių viešų institucijų. Todėl mes apsiribuojame viešosiomis institucijomis e, kalbėdami apie šį projektą, bet manau, kad e, toliau galima diskutuoti apie tai, kaip įgyvendinamas e, šis projektas ir kad e, bus patrauklus šis klausimas diskusijų. Labai ačiū, aš pamiršau suteikti žodį Klaudijai Monteraguar. Atsiprašau už tai, suteiksiu jį žodį dabar, prašom. Ačiū pirmininkė. Labai ačiū, kad mane prisimenate. Uh, ir vis dėlto man suteikėte žodį. Norėčiau padėkoti Europos komisijos atstoviai už pasakojimą, už pristatymą. Iš tikrųjų, kalbame apie labai svarbų e, pirmosios linijos mechanizmą e, jūrų srityje. Iš tikrųjų, akivaizdu, kad dabar ES vis daugiau dėmesio skiria jūrų klausimams ir ne vien tik tais dėl strateginių priežasčių. Taigi labai ačiū komisijai už šią išties šaunę iniciatyvą. Jūrų srityje dar galėtumėm pasiekti nemažai tikslų. Dėl Cezario programos joje yra numatytas ir bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis. Svarbu išanalizuoti, kokios galimybės egzistuoja, kokie yra tikslai. Ir e, e, dar vienas klausimas - informacijos mainai. Aš manau, kad tai yra susiję ir su valstybių narių arba institucijų struktūra. Ir noriu pasiteirauti, e, kaip Jūs ketinate e, kovoti su tomis kliūtimis, kurios kyla informacijos mainų srityje. Dėkoju. Aš dar e, norėčiau prisiminti, ką vis sakydavo Vili Piček. Jis sakydavo, kad Vokietijoje už jūrų saugumą yra atsakingos labai daug ministerijų taip pat ir 16 federacinių žemių, nors Schleswig-Holstein federacinė žemė iš tikrųjų turėtų būti, e, e, e, buvo vienintelė, kuri galų gale įsteigė tik vieną instituciją atsakingą už jūrų reikalus, bet kitos federacinės žemės tokių pavyzdžių nepasinaudojo. Gal galite pakomentuoti šios klausimus? Kai kalbame apie trečiasias šalis, tai šiuo metu jos nėra įsitraukę į šią veiklą, nes valstybės narys nori, kad tai būtų tik ES ir ES ekonominės erdvės šalių projektas. Uh, E, yra daug patirties dirbant tais klausimais Barenso jūroje, bet su trečiomis šalimis nedirbama, nes labai sunku būtų tai padaryti. Tiesiog gal net neįmanomai sunku būtų. Uh, kalbant apie jūrų saugumo strategiją, kuri buvo ką tik patvirtinta, tai joje daug kalbama apie bendradarbiavimą su trečiomis šalimis dėl situacijos apsaugos stiprinimą. Taigi, manau, kad yra kitų priemonių, su kurių pagalba būtų galima pasiekti tų pačius tikslų. Dėl struktūros, tai komunikate specialiai apie tai nebuvo rašoma, nes tai yra nacionalinė kompetencija. Kiekviena valstybė narė gali priimti sprendimą dėl savo jūrų stebėseno struktūros, bet e, ponas Krameris pateikė pavyzdį ir galėčiau pasakyti, kad yra tam tikras judėjimas kurti panašias sistemas. Ir iš dalies tai yra dėl ES teisės aktų, tokių kaip Eurozur, kai yra įstengtas bendras, nacional, bendras centras dėl pasienio saugumo ir kitos institucijos gali dalyvauti. Taigi valstybės narys pasirašė, kad norėtų, kad kitos institucijos įsitrauktų šią veiklą. Pavyzdžiui, Vokietijoje, joje Kukshavenė yra stat kuriamas jūrų informavimo centras ir visos septynios institucijos e, dalyvaus šiame darbe. Ir šis modelis, kai kuriama bendra erdvė, bendra vieta, jis yra beveik taikomas beveik visose valstybėse narėse. Ir toks nacionalinės jūrų koordinavimo centras yra ne tik Niderlanduose, bet ir kitose valstybėse narėse. Dirbama labai panašiai ir siekiama kurti e, biurus vienoje vietoje. Tačiau visi turi atsižvelgti ir į tam tikras teisinės ribas. Uh, nes nacionaliniai teisės aktai ir, nacionalin, ir konstitucinė šalių santvarka apibrėžia daug dalykų. Manau, kad būtų gerai, jeigu Europos parlamentas galėtų ir toliau nomėtis šią temą ir pasinaudoti savo įtaką, kad būtų sukurtos geresnės bendradarbiavimo galimybės. Mes visi kartu galime padirbėti daug geriau ir tam yra daug erdvės. Labai ačiū. Tuo baigiame svarstyti šį darbo atvarkės klausimą ir galime eiti prie kito šešto klausimo. Tai yra keitimasis nuomonėmis su komisijos atstovais apie Europos strateginių investicijų fondą. Tiek šis klausimas, tiek ir kitas darbo tvarkės klausimas e, turėtų būti svarstomi uždarame posėdėje. E, komiteto nariai diskusijoje gali dalyvauti, bet visuomenės atstovai ne. Taigi visuomenės atstovų prašau išeiti iš salės. Dabar skelbiu poros minučių per traukėlę.